Kitas darbo trakės klausimas yra Sharon Bowles pranešimas apie nacionalinių regioninių sąskaitų sistemą. Taigi steikime dabar žodį poniai Bowles, kur yra mūsų pranešėja. National and regional accounts are the Nacionalinės ir regioninės sąskaitos ir, yra makroekonominės statistikos stuburas ir būtent juo mes remiamės formuodami ekonominę politiką. Kiekvienas sutarė, kad da, labai svarbu yra tinkamai rinkti da, makroekonominę statistiką. Prisiminkite ekonominės krizės pradžią, kai buvo manipuliuojama statistiniais duomenimis ir kai buvo teikiami netikri duomenys ir kai, kokį poveikį tai turėjo visai Europos Sąjungai. Iš tikrųjų, šis parlamentas jau seniai reikalavo, kad statistinių duomenų rinkimas būtų pagerintas, o Eurostato vaidmuo padidintas. Tačiau Eurostatas gali dirbti tik tai tiek gerai, kiek jam padeda statistinių duomenų teikėjai. Kai kalbėjome apie šešių dokumentų paketą, susitarėme, jog finansinių sektorių atskaitomybė turėtų būti patobulinta ir kad būtina taip pat tobulinti ir e, valdžios sektoriaus sąskaitas. Tam, kad galima būtų viską tinkamai prižiūrėti, mums reikės e, turėti geresnių statistinių duomenų. Šiame dokumente yra dvi priedai. Viename iš jų yra pateikta, pateikti duomenys, kuriuos būtina rinkti. Ten viskas yra aišku. Ir o, antrasis A priedas kuriame yra išdėstėta duomenų rinkimo ir skaičiavimo metodologija. Jis yra labai ilgas ir juristai, lingvistai ir ekonomistai patikrino šios e, e, dokumentų šį priedą ir aš dėkoju jiems už jų pagalbą. Kai kurios išlaidos e, yra patikimos kaip kapitalo formavimas. Tai atspindi ekonominę situaciją. Bet to pasiūlymai turės e, poveikį BVP skaičiavimui ir struktūrinių fondų paskirstimui. Tačiau visi šie pokyčiai galios tik tai po 2020 metų. Ir jie nebus labai dideli. Poveikis deficitui taip pat nebus labai didelis. Parlamento darybininkai labai aiškiai reikalavo, kad statistiniai duomenės būtų aukštos kokybės, kad jie, jie būtų renkami skaidriai ir kad būtų taikoma kuo mažiau nukrypti leidžiančių nuostatų. Kai kurios mažesnės valstybės narės iš tikrųjų turi e, tam tikrų biudžetinių apribojimų ir negali teikti e, visų statistinių menų reikalingų Eurostatui. Tačiau mes norime, kad nukrypti leidžiančios nuostatos būtų kuo mažesnės, kad jos būtų reguliariai peržiūrimos ir kad komisija teiktų metodologinę pagalbą toms valstybėms narėms, kurioms ji yra reikalinga tam, kad ateityje galima būtų panaikinti visas nukryptinį vežinčias nuostatas. Mes sugebėjome susitarti dėl šių nuostatų formuluočių. Sunkiausia buvo susitarti e, štai dėl ko. Keturios stambiausios valstybės narės nenori, kad būtų e, perdodami duomenys apie privalomai kaupiamą e, pensijų fondą. Tai būtina pagal šešių dokumentų paketą. Tai parlamentui tai yra visiškai nepriimtina. Mes suprantame, kad šie duomenys gali gal ir būti nepatogus kai kurioms valstybėms narėms. Tačiau mes sugebėjome užtikrinti visuomenės paramą savo pozicijai. Mes turime e, turėti, atvirai kalbėti apie valdžios sektoriaus finansus. O kaipgi galėsime tai daryti, jeigu vyriausybės slėps kai kurią informaciją? Pagaliau mums pavyko susitarti dėl to, kad visos valstybės narės perduos e, šiuos duomenis. Taip mes e, sugebėjome pelnyti didžiulę skaidrumo ir atskaitomybės pergalę. Šis dokumentas e, daugumos e, manimo yra labai nuobodus. Tačiau, kaip aš jau aiškinau, visi šie duomenys yra būtini tam, kad mes galėtume e, kuo, užtikrinti kuo geresnį makroekonominį ūkio valdymą. Komisijon. Ačiū pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, labas vakaras visiems. Man didelė garbė kreiptis jūs komisijos ir būtent Algirdo Šemetos e, vardu, nes jis atsakingas už šį dokumentą. Pasiūlot stilių reglamentą dėl ES 2010 e pasiūlymas yra pakeisti e, ir pagerinti dabartinę Europos sąskaitų sistemą ES 95. Atsižvelgiant į tarptautinę tarpinius nacionalinių sistemų pakeitimą. Reikia priginamų e, aukštos kokybės e, makroekonominių apibendrintų duomenų. Šis pakeitimas yra didžiulis projektas, kuris nustatys nacionalinių sąskaitų standartus daugeliu metų. Europos lygmenių yra e, svarbus, svarbi priemonė ir duomenės naudojami administraciniams tikslams nuo savo išteklių, pritiklinio biudžeto, deficito procedūros, procedūrai, struktūriniams fondams ir ES valstybių narių ekonominės politikos konvergencijos e, užduotims spręsti. Šis pakeitimas e, parengtas konsultuojantis su ekspertais, e, statistikos vartotojais. Mes manome, kad šis pasiūlymas yra subalansuotas pagal duomenų poreikius ir naštą respondentams ir administracijoms. Po trialogo diskusijų kompromisinis testas buvo e, sutartas e, taryboje ir parlamente, kad būtų susitarta pirmojo svarstymu. Ir mes pritarėme kompromisiniam tekstui, nes jis leidžia komisijai gauti būtinus duomenis politikos sritims ir vykdyti stebėsenos užduotį. Ir jeigu konstatuojama e, dalyje 16 yra dalykų, kurie mūsų nuomonė nukrypsta nuo bendro sutarimo pasiekto tarp parlamento tarybos ir komisijos dėl deleguotųjų aktų, e, ir komisija aiškiai sako, kad, aiškiai teigia, kad jį mano, jog 220 e, sutarės straipsnis turi būti interpretuojamas taip, kad jį yra Mm. turi teisę autonomiškai teikti deleguotusius aktus. Ir bendravime susitarime tarp trijų institucijų tekstas yra šios interpretacijos atspindys. Todėl komisijai gaila, kad 16 konstituojamoji dalis nukrypsta nuo bendro sutarimo. Nepaisant to, aš noriu padėkoti pranešėjai Sharon Bowles už aktyvų dalyvavimą ir konstruktyvų požiūrį rengiančios pasiūlymus. Dėl puikaus bendradarbiavimo tarp trijų institucijų mes pasiekėme bendrą tikslą sukurti gerą sistemą suderintams e, nacionalinių duomenų e, duomenims rinkti, o ekonominiai veikiai, ekonominiai operatoriai galės tos, remdamėsi duomenimis priimti sprendimus. E, Dabar e, komisija renksis ESA 2010 patvirtinimui, o e, stebint naują sistemą valstybės narėse, e, kad nauji duomenys būtų pateikiami ir kad įvykdytų savo ataskaitų teikimo pareigas parlamentui ir tarybai. Komisija taip pat sieks vaisingo dialogo su ekonomikos reikalų komitetu ir Europos parlamentu kuris yra būtinas tam, kad būtų gaunami kokybiški, skaidrus ir patikimi nacionaliniai duomenys bei kita makroekonominė statistika gerai politinių sprendimų prieimimui ir e, šiaip visuomenėje apskritai. Ačiū uždėmesi. Ačiū, pana komisarė. Toliau E, regionų plėtros komiteto vardu. Vieną minutę, ponė Hübner. Years, e, no... Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, metų metus nebuvo padaryta pažangos nacionalinių regioninių sąskaitų sistemoje, o daugiau negu trečdalis e, viešojo sektoriaus išlaidų yra koordinuojamos necentriniu lygmeniu ir kar, kartais netgi sudaro 55 procentus kai kuriuose šalyse. Dėl to regioninės nacionalinės sąskaitos yra labai um, svarbus dalykas, leidžiantis parodyti kai kuriuos netitikimus, e, taip pat papildomumo efektą um, tarp įvairių, įvairių valdžios lygmenų. Tai gerina tai, kaip yra panaudojami riboti mūsų turimi ištekliai ir um, geriau leidžia gyvendinti sanglaudos um, politiką. Turėtų būti kai kurie privalomi elementai numatyti tam, kad uh, ir komisija, ir kai kurie kiti suinteresuoti asmenys uh, galėtų išanalizuoti regioninės daromas uh, investicijas ar išlaidas į kai kurias rytis ir įvertinti jų poveikį. Ačiū. Eh, entramos en el turno de oradores que intervienen en nombre de su Dabar kalbėtojai frakcijų vardu. Pirmiausia, už EPP frakciją pasisakys ponas Tolojan, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai, norėčiau padėkoti poniai Baus už jos puikų darbą rengiant šį pranešimą. Puikiai suprantame, su kokiomis problemomis susidurdavome, galvojant apie makroekonominių duomenų e, trūkumą kai kuriuose šalyse. Deficitas, biudžeto deficitas didėdavo, didėjo, trūko taisyklių, e, aiškių atskaitomumo. Ir mums reikia skaidresnių, suprantamesnių duomenų ir suderintų labiau taisyklių e, galiojančių ir tarp pagrindinių prekybos partnerių. Taisyklės, apie kurias kalbame šiandien, yra dalis įrodymo, kad trilogai kartais būna tikrai labai sėkmingi ir atneša vaisių. Taigi mano politinė frakcija tikrai galės paremti šį pranešimą. Ačiū ponui Stolojan. Toliau dvi minutės kalbės ponas Ančias Prasėdo, SRD frakcijos vardu. Ačiū ponė pirmininkė. Pone Baus, pone pranešėja, labai puikiai padirbėjo ir taip pat e, šešėliniai pranešėjai, pavyzdžiui, ponas Kiklūna, jam norėčiau padėkoti ir beje pasveikinti su išrinkimu į Maltos parlamentą. Ir čia tikrai ta sistema pastarnaus viešuomenį, mes matysime, kaip yra panaudojami Mm, įvairūs e, pinigai ir svarbu užtikrinti, kad aišku sąskaitos būtų pateikiamos laiku, kad būtų remiamasi patikimais apskaičiavimo metodais. Na, o reikia pasakyti, kad e, sistemos užuomasgos e, buvo apčiuopiamos dar um, 80-ame dešimtmetyje, dabar nuolat yra plečiama pati sąskaitų sistema, yra derinamasi prie jungtinių tautų uh, E, standartų. E, ir 2009 metais taip pat rinktinės tautos būtent e, atitinkamame komitete tokias taisyklės patvirtino. Be abejo, nacionalinių regioninių sąskaitų sistemos patobulinimai leis geriau siekti RES 2020 tikslų. Mes turėsime tiesiog daugiau patikimų, skaidresnių duomenų Ir dar reikėtų, aišku, įtraukti ir aplinkosaugos, socialinės sferos sektorius, mokslinius tyrimus ir plėtrą. Nes kai kuriuose srityse yra e, taikoma ta pati nomenklatūra, tas pats apskaičiavimo pagrindas ir taip galima geriau atsižvelgti į įvairias priemonės taikomas, pavyzdžiui, socialinėje sferoje, e, pensijų sistemose. Mes sveikiname rezultatą pasiektą per pirmąjį svarstymą ir tikimės, kad komisija atitinkamai e, toliau gyvendins siūlomas čia priemonės. Ačiū Antolinai ir dabar liberalų frakcijos vardu. Pusantros minutės, ponui Tremoso. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šis pranešimas yra svarbus, kadangi jis yra pranešimas, kuris pripažįsta, jog regioninis valdymas yra svarbus ir kad komisija dalyvaus jį prižiūrint. Aš manau, kad komisija turėtų aktyviau dalyvauti rengant regioninę statistiką, tam, kad jie jau geriau žinotų, kas vyksta valstybės narėse. Ispanijoje, pavyzdžiui, mes neturime skaidrumo įstatymo. Todėl piliečiai nežino, kaip centrinė Ispanijos vyriausybė skirsto lėšas e, teritoriniams vienetams. Be to mes nežinome, kiek mokesčių yra surinkama kiekviename e, e, teritorinėme subjekte. Dėl tokio neskaidrumo Katalonijoje didėja nenoro, nepritarimo Ispanijos vyriausybei nuotaikos. Prieduose kalbama apie tai, jog būtina yra įvertinti, kaip vieni e, teritorijos subjektai priklauso nuo kitų ir kiek valstybės narės priklauso viena nuo kitos. Todėl e, dėl šios nuostatos mes pritarėme šiam pranešimui ir dėkoju poniai Bauls ir kitiems kolegoms. Toliau Svenas Gygoldas Žalių frakcijos vardu. Ačiū, Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, turėčiau pasakyti, kad e, džiugu pastebėti tai, kad nacionalinių regionių sąskaitų sistema yra tobulinama, kad e, ir socialiniai ir ekologiniai em, rodikliai yra įtraukiami į skaičiavimus, tačiau vis dėlto procesas buvo vilkinamas keletą mėnesių, reikia ir to nepamiršti, nes buvo valstybių narių taryboje, kurios nenorėjo užtikrinti visiško skaidrumo, ypatingai kalbant apie um, riziką, kurią patiria vyriausybės rytyje. Pavyzdžiui, našta patiriama sanglaudos politikos vykdymo kontekste arba taip pat ir tose sferose, kurios balansai neatsispindi, pavyzdžiui, viešosios ir privačios partnerystės. Uh, Ir šešių priemonių teisės aktų pakete buvo numatytos įvairios taisyklės, kurios, nepaisant to, kad yra labai svarbios, vis dėlto nėra dar pakankamai gyventinamos valstybių narių, kurios nenori užtikrinti reikiamą skaidrumo lygį. Yra vis dar um, slepiamos įvairios skolos, rizikos lygmuo, tačiau e, toms kelioms valstybėms narėms daryti spaudimą nepavyko. Uh, um, pakankamai. Ir Vokietija, tiesa, reikia pasakyti, kuri um, paprastai pasisako labai užtvarkingą um, labai užtvarkingumą, e, buvo tarptų pačių valstybių narių, kurios priešinosi tokiai sistemai. O mes vis dėlto norėtumėm, kad būtų užtikrinamas griežtas taisyklių taikymas, taip pat ir įmonių um, privačių srityje, pavyzdžiui, IPSA sistema turėtų būti taikoma ir čia kitais metais tikrai išgirsite dar e, iš mūsų apie tai. Ačiū toliau ECR frakcijos. Vardu vieną minutę skiriama poniai Vicky Ford. Money. Ačiū, ponė e, pirminkė. Vyriausybės ir viešosios institucijos įima pinigus iš piliečių ir todėl visiškai suprantama, kad piliečiai turėtų teisę žinoti, e, kur yra leidžiami šie pinigai ir e, kokios yra valdžios sektoriaus sąskaitos. Prieš dviejus metus, kai mes rengėme šešių dokumentų paketą, 27 valstybės narės susitarė atvirai pateikti duomenės apie tai, ką jos yra skolingos e, pagal balans, balansą ir ne pagal balansą. Tačiau kai kurios valstybės narės dabar teigia, kad jog jos nenori to daryti, jos e, persigalvojo. Ir tuomet mažesnė parlamento darybininkų grupė e, dar kartą pradėjo kartoti, jog jog vyriausybės privalo atskaityti savo piliečiams. Ir aš dėkoju tai nedideliai darybininkų grupeliai, kuri rūpinosi piliečių teisėmis. Ačiū. Pasisakymai frakcijų vardu mm, baigti. Dabar individualus pasisakymai. Pirmiausia, pusantros minutės. Pone Galpels. Ačiū. Pone pirmininkė, ačiū taip pat pranešėjai už parengtą pranešimą. Be kita ko, tą reikia pasakyti ir dėl to, kad kalbant apie kitus pranešimus, kur buvo nagrinėjamos statistinės temos, jau esu atkreipusi dėmesį į tai, kad e, pateikiami duomenys, faktai turi būti tikslus, kad jie turi būti palyginami tarpusavyje, turi būti kilę iš to pat, turi būti paremti to pačiu šaltiniu ir, ir turi dėrėti visa sąskaitų lyginimo sistema. Ir norime palyginti kartais valstybių narių sistemas tarpusavyje, tačiau susidaro įspūdis, kad uh, komisijos pateikiami duomenys galbūt yra perdėti kartais neigiama, kartais teigiama prasme. Ir be Europos statistinių duomenų, e, duomenų bazės vis dėlto reikia pasakyti, kad ir kiti duomenų šaltiniai turėtų būti patikimi. Manau, kad mūsų aptariama sąskaitų sistema turėtų būti labai skaidri ir atskirų valstybių narių ekonominė padėtis tuomet galės būti išanalizuota. Valstybių narių piliečiams patiems reikia matyti tuos duomenys, tos duomenys ir taip pat savivaldybėms jie yra svarbus, kadangi du trečdaliai visų investicijų būtent yra liekama e, regioninių lygmenių. Teja sistema dar nėra išbaigta. E, dar kol kas e, duomenys e, antrų ir trečių lygmenių nėra pateikiami ir nėra visiems prieinami. Tačiau nepaisant to, manau, kad pranešimas vis dėlto yra parengtas tikrai um, rimtai ir raginčiau ir kitus kolegas paremti jį. Aš taip pat savo ruoštų jį paremsiu. Ačiū. Dabar pusantros minutės skiriama poniai Tūn. Um. Labai ačiū. Rytoj balsuosime dėl šio pranešimo ir pats laikas tai padaryti, nes mūsų dabartinis teisės aktas parengtas prieš 17 metų. Europos ekonomikos šiandien yra kitokios, mes turėtume ekonomikos vystimasi apibriežti naudodami dabartinius metodus, o statistiniai metodai yra būtini plėtoti Europos politiką. Todėl šią, ši sistema turi būti atnaujinta, jį turi būti tiksliai, o tai padės mums viską apibūdinti e, skaidriau. Čia e, kalbame apie viešąjį sektorių ir nauda didžiausia bus piliečiams, nes piliečiai galės gauti patikimesnę informaciją apie ekonomiką, apie savo regionus. Tai bus naudinga taip pat ir valstybių narių administracijoms, kurios dažnai savo sprendimus pagrindžia statistiniais duomenimis. Turime remti tolesnį metodologinių tyrimų plėtojimą, nes tai mums padeda geriau suprasti ekonominę situaciją regionuose. Kalbame apie visuomet apie krizę, o krizė aiškiai parodė, kaip svarbu suprasti kokioje situacijoje esame ir patikimi duomenys, duomenys leis ekonominę tikrovę pateikti geriau, nes duomenys naudojami ne tik tam, apibūdinti tam, kas yra įvykę, bet ir tam, kad būtų priimti sprendimai dėl ateities. Na, o todėl mes pritarsime šiam savalaikiam pranešimui. Ačiū. Baigiame kalbėtojų sąrašą, kurie kalbėjo savo vardu. Dabar spontaniškai pasisakymai. Nedaugelis paprašė žodžio, kol kas turiu du kandidatus. Taigi dabar kiekvienam po, dvi, po vieną minutę. Pirmiausia, ponė Zaborska. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė. Man Buvo įdomu paskaityti prašymą parengti e, naujus metodus e, ekonominiai būklė apibūdinti, nes man atrodo, kad šiaip jau BVP neatspindi namų ūkių veiklos. Ir e, Namuose praleistas laikas rodo, kad e, namų ūkiuose pagamintos prekės ir e, paslaugos sudaro nemažą ekonominės veiklos dalį. E, mes siekiame padidinti moterų įdarbinamumą, o jeigu tuo pat metu sumažiname tą laiką, kurio, kurį moteris praleidžia prižiūrimas vaikus, tai nebūtinai yra teisinga, nes prie BVP neprieidame e, to darbo, kurį moteris atlieka namuose. Ačiū. Ir dar vieną minutę ponui Paškai. Ačiū pirmininkė, komisarė. E, prasmingas duomenų rinkimas duomenų apie valstybių narių ekonomikos rezultatus yra išankstinė sąlyga ekonomikos politikai. Nacionalių sąskaitų sistemos pagerinimas prisidės prie to, kad padidėtų ekonominių rezultatų skaidrumas ir kad būtų galima vertinti ekonominę situaciją realistiškai, būtina, kad valstybės narės teiktų patikimus ir palygintinus statistinius duomenis surinktus naudojant vienodą metodiką visoje Europos Sąjungoje. Todėl aš manau, kad svarbu pritarti e, visiems reikalavimams pranešime, kur e, komisija raginama pakeisti sistemą, teikiant duomenis, kad jie būtų suprantami, skaidrus ir informatyvus. Ačiū, baigiame spontaniškus pasisakymus. Na ir diskusijos pabaigai pirmiausia steiksime žodį komisijos nariui Patočnikui. Ačiū pirmininkai. Norėčiau pateikti keletą paaiškinimų, nes buvo paminėti keli dalykai. Noriu pasakyti, kad pasiekėme pažangos dėl šešių dokumentų rinkinio ir Eurostato e, ataskaita buvo pateikta ekonomikos ir finansų komitetui, kuris pritarė šiam pranešimui. E, taip pat privačių ir viešųjų partnerysčių skolų ir e, vyriausybių garantijų bus duomenys prieinami 2014 metais. Duomenys apie pensijas bus pateikti pagal ESA reglamento e, projektą nuo 2015 metų ir pagaliau komisija yra pasirengusi pateikti ataskaitą finansinių ir ekonominių reikalų komitetui jam paprašius. Taip pat sakėte, kad galbūt tai yra nuobodus dokumentas. Aš pats daug metų buvau statistikos valdybos Slovenijoje valdybos narys Ir mano doktoratas yra apie nacionalinės ataskaitas. Ir S95 turbūt girdėjau minint dažniau negu bet kuris, kas, bet kuris iš jūsų. Ir e, turiu pasakyti, ne vienas svarbus sprendimas neįmanomas be didelio statistinio darbo, ilgų metodinių stat diskusijų. Ir aš sužinojau, kad ESA yra tam tikra statistinė biblija. Taigi, nuo ESA 95 5 perinant prie S2010 priimame labai svarbų sprendimą, atnešame stabilumą viena vertus statistiniai sistemai, kita vertus atsiranda nauji elementai pagristai naujomis žiniomis ir naujais laikais. Tai galbūt visą tai nei, skamba neįdomiai, bet, bet be šio neįdomaus sunkaus darbo nieko nebus gerų svarbių sprendimų. Ačiū dar kartą ir komisija tikisi toliau dirbti su Europos parlamentu šio klausimo ateityje. Dėkuoju komisijos nariui. O dabar mūsų pranešėja ponė Bauks, kurią mes visi labai gerbime. Ačiū ponė pirmininkė, komisijos nariai, dėkoju Jums už komisijos indėlį Labai gaila, kad jums nepatinka 16 konstitumoji dalis. Europos centrinės bankas e, e, naudojasi e, statistiniais duomenimis ir prisideda prie makroekonominių sprendimų. Ir mes manome, jog šiuo atveju visiškai teisinga būtų pritarti tam, kad būtų sustiprintos ECB teisė dalyvauti konsultacijose dėl deleguotųjų aktų. Jūs, e, Vicky Ford ir Sven Giegold, e, minėjo viešuosius e, įsipareigojimus, todėl norėčiau trumpai tai pakomentuoti. Mes reikalavome, jog duomenys būtų perdodami privaloma tvarka, tačiau kartu įdėjome pakankamai saugiklių tam, kad komisija mums pateiktų informaciją apie privačiojo ir viešojo sektorių partnerystės ir uh, įsipareigojim, atitinkamus įsipareigojimus. Be to, mes norime pareikalauti, kad komisija parengtų kitą. A, a, a, parengtų dokumentą apie tai, ar jie negalėtų aktyviau dirbti šiuo klausimu. Mes jau galvojame apie panašus pranešimų rengimą parlamente. Parlamentas turėtų uh, dirbti šiuo metu, o nelaukti tol, kol situacija pasikeis ir reikalauti, jog viešojo sektoriaus ataskaitos e, būtų kuo skaidresnės. Mes jau rengėme kitą dosiją, kuriame kalbama apie statistinių duomenų e, sistemą. Aš kalbu apie reglamentą numeris 223. Valstybės narės dar kartą nenori kalbėti apie didesnį skaidrumą ir nenori savo tinklalapiuose skelbti informaciją apie statistinių duomenų rinkimas savo šalyje, rinkimo tam tikrus aspektus savo šalyje. Aš norėčiau paraginti kolegas pritarti šiam pranešimui, kuriam komitete buvo pritarta per pirmąjį skaitimą. Dėkoju, poniai Baus. Baigėme svarstyti šį klausimą. Balsuosime dėl jo rytoj 12 val. Toliau mūsų darbo tvarkėje yra ponios Vestlund parengtas pranešimas dėl visuomenės veikatos apsaugos.